Okay, then we open up uh, the meeting again. Uh, Dabar dešimtasis darbo tarkės punktas. Dalinis Europos parlamento ir tarybos sprendimo dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo keitimas. Laukia netrumpas balsavimas. Ar visi turite balsavimo korteles ir visi esate pasirengę? Jei taip, tuomet pradėsime balsavimą. Trečiasis pakeitimas visų pirma. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Toliau šešioliktasis pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 17 pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmestas. 18 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigėme. Atmestas. 19 balsuojame. Vote is closed. Baigėme balsuoti. Atmestas. 12 ir 13. 13 atkanta, dabar 20 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmestas. Ketvirtasis pakeitimas. Balsuosime dėl viso bloko pakeitimų nuo ketvirto iki penkto. Prašau balsuoti. Balsuoti baigėme. Pritarta. 21 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. Konstatuojamosios dalis punktai šeštas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. Toliau septintas pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. Pirmas pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Aštuntas pakeitimas toliau, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. Devintas pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. Dešimtas pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Vienuoliktas pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. Antras pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 14 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 15 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ir dabar elektroniškai balsuojame dėl nuomonės projekto su visais pakeitimais. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. 18 balsavus už, nie, trim susilaikius, projektas patvirtintas. Thank you. Uh, and that was the only... Ačiū. Tai buvo vienintelis numatytas balsavimas šiandien bet galite pasilikti toliau komiteto posėdėje. Dabar pereisime prie 11 ir 12 darbo atvarkės punktų. Svarstysime e, Senegalo Respublikos ir ES žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolą. Taigi, svarstysime juos abu. Aš prašyčiau tylos dabar. Dėkui. ES yra pasirašusi visą virtinę žuvininkystės partnerystės susitik, susitarimų, kaip jūs ir žinote. E, toks susitarimas su Senegalu įsigaliojo 2014 m. E, lankryčio mėnesį. E, jį lydintis protokolas baigė galioti 19 metų. Lapkričio mėnesį Europos komisija dėrėjosi dėl naujo penkių metų protokolo. Mes turime savo pranešėją šio klausimo ponę Beatą Kempą ir suteiksiu žodį jai. Dėkuoju pirmininkė. Aš nepristatinėsiu temos, nes jūs jau pasakėte apie to susitarimo istoriją. Noriu tik pasakyti, kad e, aptariamo protokolo tikslas e, yra užtikrinti, kad ES ir e, Senegalo Respublika glaudžiau bendradarbiautų, užtikrinant tvarę žvejybą ir eksploatuojant Senegalo vandenyse esančių žuvų išteklius bei prisidėtų prie žuvininkystės sektoriaus plėtros toje šalyje. ES laivai turi žvejojimo kvotas e, Senegalo vandenyse ir e, e, jos atsižvelgia į mokslininkų išvadas dėl Atlanto tuno išteklių apsaugos. 2018 metais buvo akcentuota, kad tunų žvejybos e, sektorius ES yra suinteresuotas e, žvejoti Senegalo vandenyse ir kad tai e, ir kad ES turėtų sustiprinti stebėjimą ir žvejybos valdymą regione. Šis protokolas remiasi nepriklausoma nuomonė, atsižvelgia į visas kitas nuomonės ir e, mokslo tyrimus e, iš suinteresuotųjų šalių pusės ir piliečių visuomenės pusės. Taigi atsižvelgiant į e, žuvininkystės istoriją, mes turime referencinės kvotas, kurios šiuo atveju yra sumažintos. 10 tūkstančių e, E, tonų tūnų vietoj 14 e, tūkstančių ir 70 tūkstančių e, kalbant apie menkę. Taigi, kalbant apie šį protokolą, ten taip pat kalbama apie NNN žvejybos problemą e, ir e, kalbam apie tai, kad būtina žvejojant vengti, e, vengti kad nebūtų sužvejojamos saugomos rūšis. Kitaip sakant, numatomi tam tikri žvejybos įrankiai, kurie leistų to išvengti. Taip pat ten kalbama apie mokslų e, konsultacijas, e, e, kad visi laivai žvejojantys tose vandenyse pagal šį sustarimą bus stebimi, kontroliuojami. 1 milijonas 700 tūkstančių eurų per metus yra mūsų parama 800 tūkstančių už e, galimybę e, gauti prieigą prie išteklių ir 500 e, tūkstančių kaip parama Senegalo žvejybos sektoriui, tai yra 20 procentų daugiau negu pagal ankstesnį susitarimą. Reikėtų taip pat akcentuosi, kad žuvininkystės sektorius Senegalo yra ypatingai svarbus, tai pagrindinis e, gyvulinių baltumų, baltymų šaltinis tai šaliai ir yra labai svarbus e, ekonomika. E, nuo jo priklauso 3,2 procentai BVP ir maždaug 600 tūkstančių darbo vietų. Tiesiogiai ir netiesiogiai. Tačiau uh, valdymo problemos, peržvejojimas e, ir kitos problemos kelia grėsmę žuvų iš, ištekliams. NNN indeksas 2019 metams e, rodo, kad Senegalas yra 27 iš 48 Afrikos šalių ir 78 8, e, iš 158 aštuonių pasaulio valstybių. Tvarus e, žvejybos valdymas yra Senegalo vyriausybės e, svarbus prioritetas, tad mes manome, kad reikėtume tą prioritetą paremti. Visų pirma, e, remiant tvarę žvejybą Senegale, ypač mažo masto vietos žvejybą. Antra, tobulinant e, stebėsnas kontrolės ir priežiūros veiksmus, e, kad e, galėtume išvengti ir užkirsti kelią NNN žvejybai, ypač kai kalbame apie laivo vėliavos šalių įsipareigojimus. Na ir taip pat turime stiprinti gebėjimus apibrėžti išteklių mastą. Protokolas turėtų prisidėti prie tvarios e, žvejybos anogale ir atitinka abiejų šalių interesus. E, taigi, ponios ir ponai, aš manau, kad e, apibendrindama galiu pasakyti, kad siūlyčiau pritarti šiam protokolui. Dėkoju mūsų pranešėjai. Dabar suteiksiu žodį mūsų šešėliniams pranešėjams arba tiems, kurie juos pakeičia iš įvairių politinių frakcijų. EPP frakcijas vardu turėt kalbėti Herke Helvenį. Nieko nematau, tad iš socialdemokratų pasakys ponas Karlas Sorinjo dėkoju. Tai yra vienas iš turtingiausių <clears throat> išteklių pasaulyje. Maura, Mauritanijos, Gambijos, Gvinėjos, Bisau, Sireleonis. E, taip pat maždaug vieną šimtąją viso pasaulio sugavimų sudaro. Labai svarbu šis susitarimas žvejybos, tačiau šiandieną mes jo neturime. 19 metų Liepos su Senegalu buvo pasirašytas šis susitarimas. 900 e, tūkstančių turėtų būti skirta šios žvejybos, šios šalies žvejybai. Kalbėsiu apie jaunimą, apie moteris, apie žvejybą ir apie tai, ką reikia daryti, kad sektorius išliktų. Tai irgi labai svarbu, e, svarbu, kad susipažinta būtų su turimais ištekliais ir tais ištekliais, kurie yra svarbiausi. Aišku, reikia keistis gerą, gerą praktiką, e, atli, atitinkamai atlikti kontrolę ir paraginti Senegalą informuoti Europą apie susitarimą apie susitarimus su tarptautiniais partneriais, kad bereikalo nešvaistytumėm e, žvejybos išteklių. Norėčiau padėkoti visiems prisidėjusiems, taip pat pranešėjai. Aišku, kad mes pasiruošę parašyti šitą susitarimą. Katrin Šabu turėtų kalbėti Renew frakcijos vardu, bet atrodo panas Görens tai padarys. Visiškai nieko nežinau apie žvejybą, todėl man atrodo, tai yra, man atrodo, tai yra ne, misija neįmanoma, ponė Šabo pateikė savo pamastymus, e, kai kalbame apie saugumą, tai būtent Madame Šabo ir kalba. Ji manęs paprašė perduoti, kad e, šiek tiek nerimaujame e, dėl mažų žuvyčių, e, dėl e, menkių, skumbrių ir dėl žuvų miltų. FAO rekomenduoja žuvų miltams naudoti tik tais ta žuvis, kurios kitaip gali, negali būti panaudojamos. E, Daugelis žmonių e, apsirūpina baltymais tik tais iš žuvų ir tam, kad būtų užtikrintas saugumas bei sektoriaus e, tvarumas, reikia elgtis atitinkamai. Žuvininkystė INN, nežinau, tai, ką tai reiškia, tačiau šitas susitarimas yra skirtas kovoti su nelegale žvejyba, Ir aišku, kad visi žvejybos e, veikėjai turės bendradarbiauti su tinkamu institutu. E, e, Senegalas tuo tarpu jau yra praradęs didelę dalį savo BVP. Pone Šabo manęs prašo pabrėžti, kad būtina atsinaujinti skumbrių išteklius Kaip žinote, kaip matote, mano nežinojimas mane sutrūkdė pasisakyti, todėl visiems dėkoju uždėmesi. Dėkoju, dėkoju Čarzai. Patikimai nuskambėjo. ID frakcija Dominik Bilt, nieko neturime, bet žaliųjų frakcijos vardu Rose. Prašau. Benva nėra, bet aš kalbėsiu jo vardu norėčiau akcentuoti maisto, apsirūpinimo maisto saugumu svarbą ir vietos žvejybos išlaikymo svarbą. ES turėtų aktyviai prisidėti skatinant regioninį požiūrį į žuvų išteklius, nes tais ištekliais daliname su kaimininėmis šalimis ir laivynais, kad būtų e, galima tinkamai valdyti išteklius. Taip pat E, kalbant apie pakrančių žvėjų bendruomenę, ji turėtų būti įtraukta į diskusijas dėl šio sektoriaus, nes ES fonduose numatyta konkreti parama e, vietos žvejybai. Thank you. Uh, from GUE, I have Manon. Dėkoju GUE frakcijos. Šešėlinės Manon Obry nėra. Suteiksiu žodį komisijai dabar tada. Anything to add from the commission? Ar būtų ką komisija norėtų pridurti? Ne, nieko neturime pridurti, o mes atėjome dėl kito darbo atvarkės punkto, tiesą sakant. Tvarka, Beata Kempa, gal norite mm, užbaigti diskusiją? Ne, nepamačiau Marko. Viskas gerai, pirmininkė, aš paprašiau žodžio. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad konkurencija tarp ES žvejybinių laivų ir Senegalo naudojimų laivų kelia tam tikrų saugumo problemų, nes e, ž, mėgėjų žuklėje panaudojami e, laivai ir nuplaukiama jais per nelik toli teritorinėse vandenyse, e, ten pat, kur vyksta jau e, nu, nu, profesionali žuklė. Kai kurie kitų šalių žvejybiniai laivai taip pat plaukia prie e, pakrančių, van, pakrančių vandenis ir siekia e, žvejoti ypač žuvų gausiuose e, rajonuose. Tačiau Senegalo žvėjams kartais tenka e, plaukti gana toli ieškoti žuvies, e, netgi iki Mauritanijos vandenų. E, derantis dėl žvejybos susitarimo reikėtų atkreipti e, dėmesį į tai, kad e, žvejų mėgėjų bendruomenės atstovai nėra įtraukti į tas dėrybas. Ir yra, žinoma, tie žvejybos sutarimai kai kam naudingi, tačiau jie ir kai kam yra žalingi. E, taip pat buvo minėta žuvų miltų pramonė Tai yra Senegalo žvėjų e, svarbus išgyvenimo šaltinis ir kai kurie iš jų yra verčiami migruoti į Europą, nes mes atimame iš jų pagrindinį jų e, pragyvenimo šaltinį. Galbūt reikėtų pamastyti ir apie uh, tai, kad reiktų imtis tinkamų priemonių ir užtikrinti, apsaugoti žvejybos galimybę e, šiuose teritoriniuose vandenyse, nes e, trečiųjų šalių žvejybiniai laivai Senegalo vandenyse kelia čia nemenka grėsmė. Buvo, pri, buvo akcentuota, kad žuvis e, yra vienintelis baltymų šaltinis, todėl reikia siekti, kad būtų laikomasi ir, ir, ir galiojančių taisyklių pramoninėje žvejyboje. Taigi, ką apie tai mano komisija? Thank you. Dėkoju. Beta, norite baigiamą, baigiamasias pastabas pasakyti? E, ar komisija? Ne, neturime iš komisijos e, nieko, kas norėtų kalbėti. Taigi tiek. Baigdamas pasakysiu 26 E, vasario 15, 17 val. terminas pateikti pakeitimus. E, balsuosime Dėvė komitete 18-19 kovo. E, šiek tiek anksčiau baigiame, visai puiku, galime eiti prie kito darbo tvarkės punkto. Norėtume su mumis turėti ir biudžeto komiteto pranešėją šiuo klausimu, Pierą Larutūrų. Bet e, aš galbūt padarysiu įžangą, paskui steiksiu e, žodį mūsų pačių pranešėjų ir, ir šešiliniams pranešėjams. E, truputį mažiau kaip pusė ES vystomosios pagalbos ir e, visa humanitarinė pagalba yra finansuojama iš ES kasmetinio biudžeto. Visa kita finansuojama iš tarp vyriausybinio Europos vystimosi fondo, kurį administruoja komisija ir parlamentas e, tuose asignavimuose nedalyvauja. Komisija šiuo metu rengia biudžetą, ketina pateikti pasiūlymą šių metų birželio mėnesį. Kaip e, visada, taryba priims savo sprendimą vasarą, o parlamentas rudenį. Mūsų pagrindinis komitetas šioje procedūroje yra biudžeto komitetas. E, ir e, ponas Larutūrų yra pranešėjas dėl trečiojo skirsnio Šitą dalį e, valdo komisija, todėl e, gerai, kad ponas Lurutūrų prie mūsų prisijungs, kaip ir visi komitetai. Deve komitetas e, padės suformuoluoti parlamento poziciją ir renks biudžeto pakeitimus, kuriuos priims Deve. E, taip pat e, procedūra reikalauja, kad mūsų pranešėjas, ponas Görans, e, pateiks biudžeto pakeitimus savo nuomonėje ir juos pateiks pranešimui dėl 2021 biudžeto. Deve komitetas balsuos dėl to 20 metų rugsėjo mėnesį, o pati nuomonė, taip pat bus balsuojama dėl jos 2020 rugsėjo mėnesį. Anksčiau opini, nuomonės rengiantys komitetai galėjo pateikti savo nuomonę anksčiau, vadinamuoju trialogo įgaliojimu, įgaliojimo pranešimu, bet šiais metais to atsisakyta. O dabar biudžeto komitetas planuoja priimti pranešimą dėl gairių e, kasmetiniam biudžetui taip, kad specializuotieji komitetai galėtų prisidėti prie tų gairių. Biudžeto komitetas tas gairias žada priimti kovo 30, todėl dėvė nuomonė dėl gairių bus priimta kovo 18, kad e, biudžeto komitetas turėtų laiko mūsų nuomonę apsvarstyti. Na, o dabar aš lauksiu pranešimo, kurį padarys mūsų dėve pranešėjas. Ačiū, kalbėsiu labai trumpai, nes visiškai nieko ne, neturiu pasakyti. Toliau, sakau kodėl. Tiems, kas šioje, šiame komitete nauji, primenu, kad biudžeto priori, prerogatyvos yra kitokios negu valstybių narių, iš tiesų valstybės narės sprendžia. Uh, apie, dėl pajamų, dėl, dėl e, išlaidų, o čia parlamente mes nieko apie išlaidas spręsti neturime, nebent jeigu yra kažkoks priekybinis susitarimas, kuriame būtų numatyta e, e, muitų importai, e, importai muitui. Tai čia mes turime tarti bendrą žodį kaip e, įstatymų leidėjai kartu su taryba. Mes kalbėjome apie žuvininkystę, tam, kad būtų žuvininkystė reikia e, vandens, tam biudžete irgi e, skisto dalyko. Biudžete irgi reikia skisto dalyko arba grinųjų, prancūziškai e, skistųjų. Taigi, bus apspręsta pinigų masė šiems metams, kalbant apie DFP, kol kas to dar nėra padaryta, vis dar ginčijamės dėl skaičių taryboje ir dėl to labai gaila. Nebūtinai paties žemiausio BVP šalis e, kelia daugiausiai kliučių Tai ką dabar galime padaryti? Galima kažkaip tai supykti dėl to, kad e, diskutuojame dėl instrumento ir kol kas nieko to neturim padaryti. NDICI buvo apspręsta 2019 metais, kol kas dabar kalbamės apie tai trilogę su komisija ir taryba. biudžetas yra plati solidarumo, e, solidarumu paremta operacija. Tai yra vystimo e, operacija, o tie pinigai, kurie bus išleisti, e, keliaus kovoti su skurdu. Tai čia mums irgi reikalingas solidarumas ir tas solidarumas, aišku, mm, mm, turi būti toks, kad patys silpniausi neliktų už borto. Dar vienas dalykas, ką reikia pažymėti, tai yra e, parama vystimui. Tai yra tokie įsipareigojimai, kuriuos mes e, prisėmėme prieš e, dešimtmetį, tai turi būti suma, nu, e, pakelta iki 0,7 procento. Mes praradome Mes praradome kaip tik tais tą skaičių, kadangi išstojo e, Junktinė karalystė iš mūsų tarpo. Dabar už tokią situaciją tikrai ne parlamentas atsakingas, bet taryba. Kol kas e, integracija mm, blok. Kalbant apie integraciją, mus blokuoja valstybių narių atsakomybė 90 procentų. Taigi, kalbant apie NDICI kitais metais, tai vis tik tais reikės pasižiūrėti, ką nuspręs komisija. Aš vis dar norėčiau paminėti vieną teigiamą dalyką. Buvo pasakyta, kad taryba e, pritars e, vystimo fondui, tai yra labai nebloga naujiena ir kalbant apie e, paramą vystimui, mes kaip parlamentarai, jeigu rums, remsime skaičiais, tai mūsų įtaka išauks dvigubai, nes kol kas buvome tik tais stebėtojai, galbūt e, privilegijuoti, kurie gaudavo, e, gaudavo informaciją iš komisijos, vykdydėm tą biudžetą, vystimo biudžetą, tačiau kalbant apie um, išlaidas mes um, neturėjome um, neturėjome jokio žodžio šioje srityje. Taigi čia yra labai gera naujiena ir dėkoju visiems, kas klausė. Uh, uh Ačiū. Toliau šešėlinį pranešį uh, APP frakcijos vardu, pone Bentelė. Nedaug ką galėčiau pridurti, komentuodama šią temą. Uh, Dėl pono, paskutinės pono Garencijoje išsakytos pastabos norėčiau, kad e, su, m, mm, išlaikytume gerus santykius, tačiau pažvelgia, kas vyksta aplinkui, turime e, kreipti dėmesį į pažangiausius praktikos pavyzdžius, turime spręsti problemas bei svarstyti, kokios dar galimybės galėtų atsiverti. Tai būtina tam, kad galėtume padalinti turimas lėšas. Bet manau, kad e, reikėtų viską bandyti žiūrėti pozityviai, bet reikia suvokti, kad yra ir nemažai sunkumų. kaip pranešėja. Norėčiau akcentuoti politinio nuseklumo principą ir pabrėžti, kad reikia to nepamiršti, tai yra siekti nuseklumo mūsų darbe, kad darbas vyktų deramai ir primtinai. E, Sozemų frakcijos vardu Monika Gonzalės. Tiek, prezidentė. Ačiū pirmininkė. E, iš tikrųjų pritariu visoms pranešėjai išsakytoms pastaboms. Manau, kad parlamento pozicija buvo patvirtinta 19 metais kovo mėnesį ir mums dabar, jeigu yra kažkokių pakeitimų, reikia svarstyti. Ar, ar su kokiu nors pakeitimu dėka ta tema vėl iš, iš naujo būtų svarstoma taryboje. Svarbiausia, tai kas rūpi mano frakcijai, tai prioritetai Tai štai koks prioritetas, kad visa pagalba būtų e, skirta pažangos sėkimui, kad nebūtų prarasta e, tai, ko pasiekėme daugelį metų siek, bendradarbiaudami ir siekdami e, persitvarkymo, ypač vidutinių įplaukų valstybėse. Negalime bausti jų, bausti tų šalių, kurios e, pasiekė geresnių rezultatų. Manau, kad yra parengta nemažai apžvalgų kur pristatoma, kaip vyksta vystimasis ir svarbiausias aspektas visuomenės socialinė krizė, kaip pavyzdžiui Čilėje, kur yra nemenka vidutinė klasė, vidutinių pajamų klasė, bet vis dėlto išlieka sudėtinga situacija. Ir Dar komentuodama šią nuomonę, manau, kad turime skirti didelį dėmesį bendradarbiavimui su persitvarkymą įgyvenančiomis valstybėmis. Svarbu, kad Latino Amerikos valstybės nepa, neprarastų joms skiriamų išteklių kitų pasaulio regionų sąskaita. Mūsų frakcija teiks pakeitimus šią temą ir koordinuosime visą darbą, kad, kad tai atsispindėtų galtime balsavimą. Ačiū. Thank you uh, for... Ačiū. E, Alde frakcijos turėtų kalbėti Dominik ba, Bilda nėra. Ar, žaliųjų Erik Markat taip pat nėra. EKR er frakcijos vardu Beata Kempa. Nieko nenorite pasakyti. Gue Miguel Urban jo nėra. Ar dar kas nors norėtų užduoti kokį nors klausimą? Atrodo, kad ne. E, biudžeto klausimo pranešimo autoriaus nėra. Ir dabar vėl kreipiuosi į Šarlį ir norės, noriu paklausęs, kad nors norėtų dar pakomentuoti ir žodis taip pat e, baigiamosiom pastaboms. Greitai padarysiu išvadą Mm, ačiū poniai, poniai Bentli ir poniai Gonzalės. Pone Bentli iškėlė keletą labai svarbių klausimų, pavyzdžiui, į, į, įtraukimas integracijos fondų į Europos fondus, reikia sumažinti jų dalį biudžet, Europos biudžete, o Europos biudžetą integruoti. Pagal aritmetinę formulę tai būtų taip iki dabar kol kas buvo 1 procentas iš valstybių narių e, įplaukų į biudžetą, tam, kad būtų finansuojama ES politika. Prie to prisidėjo X suma, tai yra ta suma, kuri buvo skirta e, vystimo fondui, o komisija tą fondą tvarkė. Ji viską e, valdė kaip vystimo agentūra. Taigi, ponia Bentli nuogastauja dėl to, Mm. Bet dabar vienas procentas e, eina į biudžetą ir ta suma bus išimta iš, iš, e, iš, išminusuota iš tos sumos, kuri būdavo mokama anksčiau. Man atrodo, kad jūs tą puikiai supratote. Tai yra nuseklumo politika vystimui, Aš manau, kad viskas buvo apie tai pasakyta. Manau, kad visi apie tai viską pasakė, tačiau vis tik tais ta institucija turi būti e, ginčių sprendžianti institucija, kai, e, nes kai yra kažkokios dvi konfliktuojančios pusės, reikia, kad ginčą tarp jų kažkas spręstų. Taigi tam reikalinga kažkokios komisijos struktūros arba dar kažko, nes antraip belieka tik tais e, posėdžiai, kurie vyksta tarp įvairių komisijos, e, komisijos e, padalinių ir klausimas lieka neišspręstas. Tai štai koks klausimas buvo užduotas iš ponios Bentley pusės ir, ir, ir jį atsakiau. Dabar atsakau poniai Gonzalės, kuri kalbėjo apie neligybę Latino Amerikos valstybėse. Iš tiesų tai didžiulė problema, nes yra tam tikrų uh, problemų, bet tos problemos susiduria su tam tikromis ribomis, o tos ribos kyla iš diferenciacijos, kurią įvedė komisija. Jau ne vieną kartą komisija, komitete kalbėjau apie tai, kas yra diferenciacija. Tai yra, kai e, atsiranda e, šalis, kurios gauna naudą. Na, naudą gaunančios šalis, o naudą gauna beveik visos Latino Amerikos šalis. O jeigu norime kovoti su skurdu ir jį nugalėti, reikia vis tik tais kalbėti apie tas šalis, kur, apie kurias kalbėti sunkiausia, kurios gyvena sunkiausia, nes apie tas, kurios kalba, gyvena vidutiniškai, tai kalbėti turbūt daug lengviau. Kokia alternatyva būtų? Man atrodo, kad būtų alternatyva trikampis bendradarbiavimas, taigi užuot už atsukus nugarą bendradarbiavimui su tomis šalimis, joms pasakyti, taip dabar mes e, jūs samdysime, jūs kreipsimės kaip į uh, E, paslaugų teikėjus arba kaip į atskirų projektų vykdytojus. Mes jums mokėsime pinigus, jūs savo žinias, energiją ir mm, mm išmonę visą e, pervesite į tų projektų vykdymą. Man atrodo, kad tokiu būdu galėsime kažkaip bent jau iš dalies išspręsti, e, išspręsti tą problemą E, toliau. Neligybės mažinimas. Aš esu liberalas, jūs socialistai, man atrodo. Jau dešimtmečius aš kaip liberalas kartoju. Reikia, kad tos šalys, besivystančios šalys, gautų prieigą prie socialinės sistemos – Kol kas tos sistemos, pavyzdžiui, e, nėra. E, dabar kol kas kainuoja sveikatos draudimo sveikata daug brangiau, e, sistema daug brangiau ir jinai veikia prastai. Tai kodėl dabar mes nepaimsime, ne, kodėl dabar mums nepaimti kažkokios priemonės ir nepasiūlyti jos visoms šalims, jeigu norime baigti su socialiniu dempingu, pavyzdžiui. Tai reikėtų padaryti taip, kad visi piliečiai pasaulyje galėtų turėti prieigą prie socialinio draudimo. Mes jau paprašėme šį klausimą įtraukti į G20 darbo tvarkę. Kol kas e, tas. E, ir, ir e, kyla klausimas, ką mes prarastumėm, jeigu tokią priemonę įvestumėm. Uh, Atsakymas būtų toks, kad neprarastumėm nieko, o tos šalis, kurios dar neturi socialinio draudimo, netgi tos šalis, kurios jį turi, iš tikrųjų laimėtų, nes tokiu būdu e, dinktų e, kažkuria prasme neligybė ir galėtų atsirasti teisingesnis buhalterinis skaičiavimas. Tai štai, atsakant poniai Galzalės, ir atsakau, kad reikėtų ko gero, kad komisija pasižiūrėtų, kaip ateityje geriau ir teisingiau traktuoti diferenciacijos principą. Dėkoju Jums už dėmesį, dėmesį ir tikiuosi, kad taryba bus įkvėpta kitą ketvirtadienį mūsų protingų pasamprotavimų ir padarys atitinkamas išvadas. Okay. Uh, we're trying to organize things here now. Uh... Toliau Ar teisingai suprantu, kad yra komisijos atstovai? Jeigu norite, e, tai yra galimybė jums pakomentuoti biudžeto klausimą. Hey, okay, no worries. Yeah, okay. I understand. Vous pouvez faire comme Madame Chabot, elle a bien trouvé un remplaçant. Yeah. Ponia Šabo e, surado, kas ją pavaduotų ir jūs galėjote taip pasielgti depends on the other phones. We have a look if, he, if he's on the phone outside, otherwise we has... Bent kas nors, e, tas žmogus išėjęs iš salės kalbasi telefonu? Okay. Président, fr franchement, la commission... Pirmininkė, komisija tikriausiai nebenori nieko daugiau pasakyti? So, okay, yes, opportunity... Uh, Turime laiko, todėl dabar žodis komisijos atstovui. Prašau. Ačiū. E, Apgailėstavę, man atrodo, kad mes šiek tiek pavėlavome. Diskusijos jau įvyko dėl 2021 biudžeto. Tuo tarpu neturiu daug naujos informacijos Jūs žinote, kad kiekvienais metais darbų tvarkaraštis yra beveik tas pats. Ir prieimimas biudžeto vyks šiek tiek vėliau šiais metais, nes prieimame pirmą kartą e, biudžetą kitų metų pagal naują daugiametę finansavimo programą. Visas darbų kalendorius bus patvirtintas iki vasaros. Ir e, Kol kas tai dar labai ankstyvas etapas mūsų tarnybų darbe, mes renkame visą informaciją ir e, vertinant svarstomus teisėkuros pasiūlymus, tai vienintelis svarstomas pasiūlymas šiuo metu yra komisijos patiktas pasiūlymas. Jis e, ir yra oficiali nuoroda į kiekviename siūlyme, bet žinoma vyks e, derinimo procesas paskui ir bus svarstomi teisėkuros pasiūlymai. Ir neturiu e, ką pridurti jokios papildomos informacijos, bet dar kartą pabrėšiu, kad e, tai labai ankstyvas proceso etapas ir mes tikrai vėliau, kai procesas įsibėgės, e, pateiksime informacijos. Aš apgalėstauju dėl to, kad neturėjau galimybės e, e, sekti visų diskusijų, ar buvo konkrečių klausimų užduota, kuriuos aš galėčiau atsakyti. Norėčiau tuomet paprašyti, kad pakartotumėte tos klausimus. Yes. Thank you, Charles Gerens. Ačiū, Charles Gerensas. Teisybė pasakius, e, su komisija mums problemų neiškyla šiame etape. Mes, kaip ir jūs, vilėmės, žvelgdami tarybą, kad, e, kad kažkas pasikeis. Gal, galbūt galėtumėte pasakyti, kurios valstybės taryboje yra pasirengę pasirengę e, es biudžeto pokyčiams, nes tikrai būtina pakeisti požiūrį bendraujant su taryba. Ir turime e, atkreipti dėmesį į valstybės, kurios nėra pasirengę e, vykdyti duotų įsipareigojimų. Galime jas pasikviesti čia į mūsų komitetą ir paklausti, kodėl jau 30 metų nepavyksta pasiekti 0,7 procentų. Kaip Galbūt reiktų surenkti, sušaukti. E, e, Juk buvo sušaukta konferencija spręsti ES finansavimo klausimus. Dalyvavo visos valstybės ir prisėmė e, konkrečius įsipareigojimus. Tai buvo e, vis, visto, e, vistomosios pagalbos ministrų taryba, taip pat žinome, kas buvo įsipareigota, kokie yra pažadai iki 2030-ųjų. Reikia pasiekti, kad E, reikalai pajudėtų, nes kitaip data nusikels 2045-ųjų. Tai tikrai nerimta, ta, taip kaip dabar dirbama. Aš siūlau pasikviesti tų valstybių atstovus arba nacionalinių parlamentų atstovus ir aptarti šį klausimą. Galėtume parengti klausimą, klausimus skirtus visų 27 valstybių ministrams ir paklausti jų, kodėl jie iki šiol neįvykdė duotų pažadų nes aš manau, kad, kad taip reikėtų elgtis. Nes kol kas iki šiol niekas nesikeičia ir girdžiu visą laiką tuos pačius atsakymus. Please. Sí, una pregunta para el representante de la comisión. Eh... Turiu klausimą komisijos atstovui. Visiškai sutinku su tuo, kad padėtis yra tikrai sudėtinga taryboje ir kad parlamentas yra bejėgis, bandydamas įtikinti tarybą, kad pasikeistų jos pozicija ir, ir kaip pasiekti kad, daugiau solidarumo iš, komi, iš tarybos. Ką manote apie valstybių narių vaidmenį priimant sprendimus taryboje? Kaip padaryti e, poveikį e, Vokietijos, Ispanijos pozicijoms dėl biudžeto ir galbūt, na, mano klausimas nenuskambės tinkamai, bet esu nauja parlamento narė ir noriu paklausti, kaip iš tikrųjų dirba, vyksta darbas tų trijų stambiausių institucijų. Thank you. Commission, please. Dėkui žodis komisijai. Dėkoju. Aš tikrai labai atsiprašau, bet labai mažai ką turiu pridurti prie jūsų klausimo. Kalbant apie pirmąjį pasisakymą, iš tikrųjų, iš komisijos pusės mes e, tik tai galime e, užjausti jūs dėl to, apie ką jūs klausėte, kaip jūs e, žinote, komisija turėjo tam tikrą ambicijų lygį ir žinoma, norėtume kiek tik įmanoma tą lygį išlaikyti. Ir e, aš sakiau, kad e, remiamės jūsų parama šiame reikale, bet mums reikia e, taryboje surasti tinkamą pusiausvyrą ir kompromisą. Kaip visada, esame pasiruošę savo, kaip komisijos vaidmenį, suvaidinti, bet pateikti pasiūlymai patys e, aiškiai parodo, e, kokios e, turėtų būti ambicijos, kad galutinį rezultatą pasiektume. Bet aišku, reikia visada pasitikrinti su tikrove ir ieškoti subalansuoto kompromiso, bet mes esame atviri e, ir pasiruošę svarstyti visus elementus, kad galutinis sprendimas būtų kuo artimesnis tam, ką mes siūlėme savo teisėkuros pasiūlyme. Dėl valstybių narių agentūrų. Žinoma, mes dirbame, ypatingai su tomis, kurios aktyviau veikia, dirbame, kontaktuojame beveik kiekvieną dieną. Bet vienas dalykas yra valstybės narės agentūra e, ir antras dalykas yra ministrai ir kiti žmonės, kurie atsakingi už biudžetą ir finansinius pasiūlymus. Tad e, aš e, visiškai informuotai negalėčiau atsakyti, koks būtų agentūrų poveikis galutiniam sprendimui. Aišku, jie yra vienas iš veiksnių, bent jau jos, e, tos agentūros dirba sostinėse. Bet e, ką nors iš anksto pasakyti sunku. Žinoma, palaikome regula, reguliarus e, kontaktus su jomis, tai mūsų kasdienis darbas. Okay, thank you. Uh, think... Kągi, ačiū. Dabar galime užbaigti šiandien šio klausimo aptarimą. Bandome mm, veiksmingai šiandien dirbti. E, matau, kad yra e, tam tikrų problemų dabar sekretoriato. Noriu paklausti, ar galime eiti prie 14 punkto. Tiesiog noriu žinoti. E, o paskui tada eisime dar prie kito punkto. Ar viskas tvarkoji? Gerai, tai tada kitas mūsų darbo tvarkės punktas - Bekų patikos fondo įgyvendinimas Centrinėje Afrikos Respublikoje, kuri pagal žmogaus, žmogaus vystimosi indeksą yra viena iš mažiausių išsivyščiusių šalių. Tai e, chroniškai e, žemo išsivystimo, silpnų institucijų e, ir apleista valstybė, ten matėme nekonstitucinių vyriausybės pakeitimų, 2013 metų karą sekė konstitucinis referendumas 2015. Antrame raunde 16 metų vasario mėnesį buvo išrinktas dabartinis prezidentas ponas Tuadera, vienintelis tame regione demokratiškai išrinktas prezidentas. Uh, parama e, pokyčiams ir vystimaisių, e, kurią suorganizavo kelias valstybės narės ir Europos komisija, e, vadinasi Bekų patikos fondų. Bekų sango kalboje reiškia viltį. Fonde yra indėliai iš Europos vystimosi fondo, ES biudžeto, Prancūzijos, Vokietijos, Niderlandų, Italijos ir Italijos Šveicarijos. Dėl fondo su parlamentu buvo konsultuojamasi, kai e, jis baigė galioti 19 metų Liepos mėnesį ir buvo nu, sprendžiama, ar jį pratesti. Tai buvo pirmas kartas tokių konsultacijų. 2018 m. vasarį mūsų komitetas e, buvo nusintęs į šalį ad hoc delegaciją kuri padarė išvadą, kad Bekų patikos fondas e, pasirodė esas vertingas ir svarbus. Mūsų vicepirmininkas Norbert Neuser dalyvavo toje misijoje ir tuo pagrindu Dėvė priėmė bendrą sprendimą su biudžeto komitetu, e, kad reikia paremti Bekų fondo pratesimą. E, tai sutampa su e, DFP pabaiga ir 11 e, Europos vystimosi fondo pabaiga. Dabar praėjus dviem metams po devė misijos ir artėjant rinkimų metams Centrinės Afrikos Respublikoje, mums atrodo, kad reikia pasižiūrėti, kaip yra įgyvendinamas tas patikos fondas ir pažiūrėti į padėtį Centrinėje Afrikos Respublikai apskritai. Suteiksiu žodį poniai Francesko Dimaurį, kuri yra e, patikos fondo valdytoja ir laikinai eina DEFCO direktoriaus pareigas. Dėkoju, e, ponė pirmininkė, e, už galimybę mums dalyvauti ir pateikti naujausią informaciją apie tai, kaip įgyvename šį patikos fondą. Taigi, mm, kalbant e, visų pirma, pakalbėsiu apie bendrą kontekstą ES priemonės, paskui e, apie Beku fondo e, dabartinę padėtį ir taip toliau. Kalbėsiu greitai, pristatymą turite. Jūsų e, pristatymas buvo labai teisingas. E, Centrinė Afrikos Respublika menkiausiai išsivyščiusi šalis pasaulyje, kentėjusi nuo daugelio krizių. E, valdysena, prastas valdymas, nors šalis turi daug gamtos išteklių, bet jie yra prastai valdomi tai tiesiog toksinė situacija, kaip ir daugelį kitų Afrikos šalių. Tačiau 2013-aisiais krizė pasiekė viršūnę, 13-15 e, metais e, e, valdė pereinamoji vyriausybė, o 15-16 metais Centrinės Afrikos regione matėme vieną iš geriausių demokratinio pereimo pavyzdžių. Mes rėmėme vyriausybę kad ji galėtų parengti nacionalinį atsigavimo planą nuo 17 iki 25 metų. Piliečių visuomenė, parlamentas ir visi kiti svarstė šį planą, tačiau e, padėtis e, lieka labai trapi ir laki. 80 procentų teritorijos vis dar kontroliuoja ginkluotos grupės 19 metų vasario mėnesį e, matėme vilties kibirkštėlę, kai buvo pasirašytas taikos sustarimas su beveik visomis ginkluotomis grupėmis, tačiau padėtis išlieka nebesaugi, ypač e, karštuosiuose taškuose, net ir bangyje. Esu ten buvojusi daug kartų ir matau, kad situacija nėra e, pagerėjusi. Aš toj pereisiu prie Bekų fondo ir paaiškinsiu, kas tai yra. Pagal savo mastą e, tai e, e, ištikus kriziai paprastai e, iš mūsų pusės e, įsijungia ECO direktoratas po e, katastrofų paprastai e, pradedamas naudoti stabilumo ir taikos instrumentas priemonė, e, kuri naudojama tarpininkavimui, siekiant taikos e, susitarimams sudaryti. Ir čia iš tikrųjų nacionalinių, centrinių ir bendruomenių lygių e, nuveikta buvo daug. Paskui jau ateina Beku E, patikos e, fondui ir paskui EDF. Tai yra jau vystomoji dalis. Taigi, Bekų fondas e, yra tarsi po krizinio atsigavimo tarpe pereinant prie vystimosi. Jis suteikia donorams galimybę veikti priklausomai nuo to, kaip vystosi padėtis šalyje. Uh, ir e, leidžia pradėti paramą valstybei. Būtent mūsų e, patikos fondas tą ir daro. Trukmė. E, minėta, 14 metais buvo sukurtas, paskui pratestas, pratesimo metu konsultavome su parlamentu, buvo puiku, kad Deve komiteto delegacija lankėsi šalyje ir pamatė, kaip veikia šitas fondas praktikoje. Taigi tas pratesimas, apie kurį kalbėjau, e, bus iki šių metų pabaigos. Mes e, siekiame sukurti e, greitą ir lankstų finansinį instrumentą padėti Centrinės Afrikos Respublikos vyriausybei. Taip pat reikėtų paminėti ir dar vieną dalyką. Mes tuo pat metu lygiagrečiai ir kuo toliau, tuo labiau remiame ir bendruometės, e, e, taigi stengiamės tiesiai e, dirbti su gyventojais, atkuriant sveikatos apsaugą ir taip toliau. Ir tuo pat metu stipriname pačios valstybės atsparumą. Na ir taip pat stengiamės susitaikinimą skatinti, kreipiame dėmesį į lyčių lygybės klausimus ir į e, šalyje perkeltų asmenų sugrįžimą. E, remiame taip pat e, radio stotį Bekeluką. Tai beje labai įdomu, jį transliuoja visoje šalyje ir mes tengiamės, kad jos laidos būtų labai objektyvios nes e, jaučiama nemažai ir išorės e, bandymų įtakoti padėtį. Kalbant apie valdymą šito patikos fondo, taip pat svarbu suvokti, kaip viskas veikia. Egzistuoja du komitetai, vienas e, veiklos komitetas, kur mes pristatome projektus, svarstome pasiūlymus, priimame sprendimus dėl finansavimo. Ir antras yra strateginė taryba, kuri nustato strateginę kryptį, kuriuose srityse reikia imtis veiksmų. E, e, diskutuojame dėl rezultatų mechanizmų ir veikiame daugiau strateginėme lygmenyje. Kalbant apie dalyvavimą, komisija pirmininkauja abiems komitetams – Žinoma, veiklos komitete mm, atstovaujamos visos šalis, kurios prisidėjo prie patikos fondo, bet taip pat e, ten posėdžiauja ir ekonomikos ir planavimo ministras. Na ir taip pat linijinių ministerijų atstovai iš sveikato, žemės ūkio ministerijų ir taip toliau. Na, o strateginė taryba, ir tai bus jums turbūt įdomu, nes uh, E, pirmininkauja. E, į, te, į posėdžius e, kviečiami atstovai iš jūsų komiteto ir iš biudžeto komiteto, kviečiami atstovai iš visų ES valstybių, ne visi dalyvauja, bet tos, kurios prisideda prie fondo, taip pat ten dalyvauja. Ir taip pat dalyvauja finansų ministrai. Tiek apie valdymą kalbant apie finansų e, programos įgyvendinimą. Bekų nėra mažas fondas, turime apie 300 milijonų eurų įsipareigojimų. Ir jeigu žiūrite vienam gyventojui, tai skaičius gana didelis, nes Centrinės Afrikos Respublikoje gyvena mažiau kaip 5 milijonai. Taigi vienam gyventojui skaičius didelis, bet ir poreikiai šalyje yra didžiuliai. Taigi tai viena iš svarbesnių priemonių. Iš tų 300 milijonų 95 procentai jau asignuoti kaip e, įsipareigojimai, 75 procentai užkontraktuoti ir e, 45 procentai sumokėti. Taigi, kalbama apie e, pažadus ir e, tas finansavimas ateis e, arba iš ES, tame tarpe iš EDF, bet taip pat iš įvairių biudžeto eilučių. Taigi, reguliariai e, tos biudžeto eilutės, kuriuose Centrinė Afrikos Respublika minima, e, E, paprastai yra nukreipiama į e, bekų patikos fondą. Visą tai apibendriname, turime e, Vokietiją, Prancūziją ir Niderlandus, jos maždaug po vienodai prisideda, na ir paskui po, po, po, po 3 milijonus, na ir šiek tiek mažiau prisideda Italija ir Šveicarija po 1 milijoną. Taigi štai tokia padėtis kalbant apie finansų valdymą ir gyvenimą dabar dėl pridėtinės vertės. Here, yes. Uh, so on the added value. Dėl pridėtinės vertės, kaip jau minėjau, tai vienintelė priemonė, kuri užpildo uh, E, spragą tarp humanitarinių poreikių ir vystimosi. Kadangi padėtis e, valstybėje yra labai trapi, visada egzistuoja būtinybė adaptuotis ir būti lankščiam. Žinoma, e, fondas leidžia suburti išteklius, finansinius išteklius iš įvairiausių šaltinių ir 18-19 metų Lankstumas leido sureaguoti į karštųjų taškų situaciją, kai kuriuose miestuose prasiveržė smurtas, na ir e, teko reaguoti, kai kuriuose NVO dirbančios ten turėjo nustoti dirbti ar e, teko mobilizuoti veiklą kitose srityse. Taigi lankstumas yra labai vertingas elementas. Prisiderinimas prie vietos konteksto taip pat yra labai svarbus elementas Tai reiškia, kaip sakiau, kad e, kadangi vyriausybės e, pajėgumai yra labai silpni, mes pasitelkėme NVO veiklai įgyvendinti. E, toliau pagalbos rekonstrukcijos ir vystimosi sąsaja. Tuo stengiamės remtis, Mes e, tuos e, eko projektus, kurie egzistavo, bandėme pakeisti ir paversti juos vystomaisiais projektais. Ir tai taip pat užtikrino tam tikrą testinumą tose srityse, kur bendruomenėms reikėjo daugiausia paramos. E, aš keturis metus stebiu šito fondo veiklą. Matome, kad anksčiau daugiausia buvo susitelkiama ties bendruomenėmis, kitaip sakant, mikro lygmenių dirbama, būdavo į, bandoma įvertinti, ko bendruomenėms labiausiai reikėjo. Bet dabar daugiau ir daugiau žiūrime į makro lygmenį, padedame pačioms ministerijoms, e, turime ekspertų, grupės, kurios draugė su ministerijomis rengia atskirų sričių sektorinės strategijas. Ir taip pat dirbame su e, administracijos e, decentralizuotų lygių. Pavyzdžiui, e, sveikatos apsaugos srityje ar švietimo srityje ministerijos dirba decentralizuotai ir žinoma, mes ten veikiame taip pat ir vietose. Mes stengiamės e, visiškai atitikti nacionalinio vystimosi planą ir ten numatytus prioritetus ir vis labiau spaudžiame dalyvaujančias valstybės narės informuoti mus, ką jos veikia. Todėl, e, kad patikos fondo vienas iš svarbiausių dalykų yra sustiprinti tarpusavio koordinavimą, kad nebūtų fragmentacijos ir dubliavimuose. Taigi e, kreipiamės informacijos iš kitų, ką jie daro, kad galėtume geriau koordinuoti. Tai tiek būtų. E, apžvalga suskirstyta į sektorius nuo fondo įsteigimo. Jis finansavo, padėjo 19 projektų, 19 veiksmų, kurie jau atnešė konkrečių rezultatų daugiau nei 2 milijonams naudos gavėjų. Tai yra be, beveik 50 procentų gyventojų, kalbant apie sektorius, kuriuose ėmėsi veiksmų. Didžioji dauguma projektų vykdyta sveikatos apsaugos srityje, tai natūralu šalyje, šalyje kuri e, išgyvena vairiausių krizių, maisto produktų apsirūpinimo problemą, sveika, sveikatos apsauga yra labai svarbi aktualė, 33 procentai lėšų fondo skirta tam ekonomikos atsigavimas susijęs su kaimo vietovių plėtra, tai kita svarbi mūsų veiklos rytis. Padedame ūkininkams e, pra, iš naujo pra, imti sukininkavimo. Žmonės yra verčiami išsikelti iš savo darbo gyvenamų vietų, tai reiškia, kad jiems reikia e, nuo, nuo nulio viską sukurti - namus, taip pat biurus, pačius fizinius pastatus bei padedame sukurti nedidelės infrastruktūros projektus, pavyzdžiui, tiesti e, metalinius tiltus. E, juos e, gamina Prancūzija. Mes mokome vietos darbininkus, kad būtų įmanoma tuos nedidelius tiltus nutiesti daugelie regionų. Tai žinoma skatina ekonomikos atsigavimą bei taip pat žmonių judėjimą. Vandens ir sanitarinių projektų įgyvendinimas lyčių e, aspekto taip pat įmamės, mes remiame e, užgimstančią šalyje pilietinę visuomenę, kad, kad jos balsas būtų girdimas. E, Taip pat ėmėmės veiksmų dviejose draustiniuose. E, gal galima būtų abejoti, ar tai prioritetas. Iš tikrųjų, paskutinį kartą lankiausi lapkričio mėnesį ten ir iš tikrųjų uh, Ten kuriame bazinę, e, bazinės priežiūros tarnybas, e, nes kalba eina apie saugomas teritorijas, reikia kovoti su brakonieriais bei užtikrinti įstatymų laikymasi. Žinoma, jau nekalbant apie bioįvairovės iš, išsaugojimą ir pragyvenimo galimybę žmonėms gyvenantiems netoli tų draustinių. Čia žemėlapis, Centrinė Afrikos Respublika yra didžiulė šalis. E, Ir tai yra naujausias, e, aktualiausias duomenų vaizdas. Prieš pusę metų šiame žemėlapyje e, š, šalies pietričiuose būtų buvusi pavaizduota didžiulė e, niša skilė. E, Bet dabar taikos sutarčių dėka e, visose, visa, visoje teritorijoje įsivyrauja taika, vykdome integruotą e, priemonių rinkinį, buvo konkreti programa skirta pietričiams, kad, jie, kad tas regionas atsigautų, žemės ūkis, e, val, val, valdymas, valstybės valdymo institucijos, taip pat ir ekonomikos atsigavimas. Taip pat matote, kad pietričiai yra ta e, saugiausia šalies dalis ir todėl ten vykdome nemažai projektų, bet iš tikrųjų veiklą vykdome visoje šalies teritorijoje. Ir tai iš dalies yra taikos sutarties dėka. Rezultatai, gal visos detalios informacijos nesimato, bet norėjau atkreipti dėmesį, ko pasiekėme sveikatos apsaugos rytyje. E, beveik 3,5 milijonų e, gydytojų konsultacijų e, buvo suteikta, dirbame su nevyriausybinėmis organizacijomis ir teikiame bazinės sveikatos apsaugos paslaugas ypač moteriams ir vaikams ir ypač besilaukiančioms moteriams ir dėmesį skiriame paražutingiausioms e, toje šalyje lygoms. Įgūdžių plėtojimas. E, daugybė tūkstančių gyventojų dalyvavo mokymuose skirtose įgūdžių įgyjimui. Taip pat šimtas tūkstančių žmonių dalyvavo e, mokymuose skirtose taikos kūrimui, šalies kūrimui po taikos sutarties E, šioje šalyje yra du, svar, svarbi ekonomikos dalis gyvulininkystė, tai yra svarbus pragyvenimo šaltinis, o kai ištinka krizė, tai būtent šis sektorius pirmas ir nukenčia. Dar apie rezultatus ir kokių pamokų išmokome. Reiktų priminti, kad parengta audito rūmo ataskaita skirta BQ fondui 2017. -aisiais Ta ataskaita buvo pristatyta čia ir buvo rekomend... parengta rekomendacija, į kurią mes kiekvienais metais e, atsižvelgdami stengiame, stengiamės reaguoti. Pagrindinė išvada audito rūmų yra tai, kad Bekų fondas padėjo pritraukti papildomų lėšų į Centrinę Afrikos Respubliką. Kaip, kaip žinome, Tai šis fondas nėra daugelio Europos valstybių e, prioritetas. Kelių, nežiūrint svarbių iššūkių saugumui, e, didžioji dauguma įgyvendintų projektų pasiekė gerų rezultatų, tokia išvada padaryta ir šis fondas užtikrina didesnį ES matomumą, nes ten visur apie Bekų fondą plačiai žinoma. Ir audito rūmų, audito rūmų rekomendacija buvo e, parengti vertinimo kriterijų sistemą, kuri būtų taikoma visiems patikos fondams, ne tik šiam konkrečiam BQ fondui. Ir peržiūrėjome gairias, atsižvelgdami į tas rekomendacijas. Iš tikrųjų, reikia geriau koordinuoti pagalbos teikimą. Patikos fondas dalyvauja vietos koordinavimo forume, bet aš visada e, prašau donorų koordinuoti veiklą e, sektoriuose Taip pat turime, siekdami rezultatų, taip pat remtis atitink vienodais kriterijais. Ir dabar jau egzistuoja ir rezultatų vertinimo sistema patvirtinta 2018 spalio mėnesį. Ir nuo to laiko ją taikome. Turime užtikrinti ir skaidrų komisijos taisyklių ir procedūrų įgyvendinimą. Žinoma, mes E, remiamės finansinio reglamento nuostatomis, taip pat taikome lankščias procedūras, nes e, dirbant krizėje, krizės ištiktoje šalyje mes taikome krizės atvejams taikomas procedūras. Kalbant apie patikos fondo ateitį, jis 2020-aisiais e, nustoja gyvuoti, gal bus kokiu nors klausimu, nes finansinis reglamentas kol kas numato jo egzistavimą. Manau, tuos klausimus turime svarstyti kiekvieną individualiai ir kiekvieno fondo, patikos fondo situaciją turėtume įvertinti atskirai. Turiu video medžiagos, nežinau, turiu, ar turime laiko ją pažiūrėti. Tas filmas yra penkių minučių, kad būtų šiek tiek gyvesnė informacija suteikta. Penkių minučių video medžiaga. Bandau iš narių veidų e, suprasti, koks būtų apsisprendimas. Manau, kad galime pažiūrėti tą video filmuką. Okay, great.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 Perfect. Uh, thank you uh, for that introduction. Ačiū šią įžangą. O dabar galimybė nariams kalbėti, jeigu bus kokiu nors klausimu. Charles Currens, Renew. Charles Currens, Renew frakcija. Aš norėčiau komisijos paklausti dėl to, kokią finansinę techniką būtų galima pritaikyti. Mačiau, uh, kad e, pinigai yra skiriami prefektūroms. Bet prieš tai, ar centrinė valstybė gauna kažkokias tai sumas, tos sumos plaukia į, iš fondų kažkaip, paskui jie į prefektūrai perskirstomi. Aš nelabai supratau, kaip viskas funkcionuoja, kaip tas sprendimų mechanizmas veikia. Ir ar galima kažkaip prilyginti tuos išleidžiamus pinigus kaip parama biudžetui. Aš pats užduosiu vieną klausimą. Ką komisija toliau planuoja? E, vyks rinkimai, patikos fondo galiojimas baigsis ir, tarkim, nebus patvirtintas naujasis kaiminystės vystimos ir tarptautinio bendradarbiavimo instrumentas. Ar svarstote galimybę pratesti dabartinę priemonę, ar ką galvojate, nes gali taip nutikti. Nematau kitų prašančių žodžių, todėl dabar žodis jums, prašau. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau, norėčiau atsakyti į prancūzišką klausimą. Ačiū už jį. Uh, E, tie fondų valdymo metodai neina per centrinės valdžios struktūras. Stru, e, jie naudoja, valdomi decentralizuotai. Taigi arba mes dirbame su e, NVO, arba yra kažkaip tai projektas apsprendžiamas, sakykime, at, statymo kažkoks projektas rytuose arba pietryčiuose, ar tai su žemės ūkiu susijęs projektu ir skelbėme konkursą. Tie konkursai derinami su e, tarptautinėmis NVO ir taip pat su vietinėmis arba su valstybių narių agentūromis. Tai gali būti e, KFW, prancūziška agentūra arba dar kažkokios tai. Arba su jungtinių tautų įvairiomis organizacijomis, tokiomis kaip UNICEF ir kitomis. Taigi tie fondai naudojami per tokius mechanizmus, tai nėra parama biudžetui, Tačiau mes vykdome Afrikoje ir paramą biudžetui, tačiau ne taip, ne tokiu būdu. Jeigu dar kažkas tai neaišku, galėsiu dar paaiškinti. Toliau dėl klausimo apie ateitį. Tai puikus klausimas. Ir iš tikrųjų šiais metais Centrinės Afrikos Respublikoje vyks rinkimai metų pabaigoje. Reiktų pastebėti, kad e, įkūrus patikos e, fondą BQ ir jį gyvendinant nuo 2017 patvirtinamas kasmetinis dvišalis vokas e, šiai šaliai, nes po paskutinių e, rinkimų pavyko pasirašyti nacionalinę programą su ES ir daug struktūrinės paramos skiriame valstybės e, tarnyboms, teisingumo, policijos da, e, veiklos rytyje. Ir tai yra pagrindinės rytis, kuriuose veikiame ir e, skiriame paramą dvišalių pagrindų. Ir netrukus prasidės naujų programų kūrimas pagal BIKI. Atsiprašau, pagal tarp kaiminystės ir uh, vys, tarptautinio vystomo bendradarbiavimo priemonė. Jūs klausite, kas nutiks, jeigu ta priemonė nebus patvirtinta ir jeigu. Bet 2021-aisiais vis tiek e, bus patvirtintas tai, tų metų ES biudžetas veikiausiai. Turime pamastyti, kas nutiks, jeigu programų rengimas nevyks taip, nu, taip, taip sklandžiai, kaip mes tikimės. Ir kokias mes galimybės svarstome. Valstybės dar e, nepasiūlė pratesti šio fondo e, galiojimo. Ir kitoje strateginėje valdyboje bus galima priimti sprendimą, ar mes prašysime pratesti šio fondo gyvavimą ar ne. Ir taip pat apsispręsti, kokio laiko tarpio, kokio ilgio pratesimo norėsime kelių mėnesių, ar užpildytume atsirandančią spragą. Tai tai visiškai kitoks scenarius nei e, mąstyti apie kitą to fondo gyvenimo etapą pagal naują kaiminystės ir vystimosi priemonę. Apie tai reikia dar pamastyti. Bet situacija gali pasisukti bet kurią kryptimi, vertinant politinį klimatą matėme, kad buvęs prezidentas Bozizė sugrįžo į šalį kaip ir, kaip ir kitas buvęs šalies vadovas. Rinkimų kampanija jau prasideda ir stebėsime, kaip viskas toliau rutuliosis. Puiku. Ačiū už atsakymus. Ir mūsų komitetui, žinoma, bus labai svarbu stebėti, kas toliau vyks 2020-aisiais ir e, spręsti, kokių veiksmų galėtume imtis, kad būtų reikalinga pažanga. Taigi, tikriausiai tuo ir baigsime šio darbo trakas klausimo svarstymą. Ir toliau pereiname prie paskutinio punkto da mūsų darbo tvarkėje. Šiandienos darbo tvarkėje Europos solidarumo korpuso humanitarinė kryptis E, bandysime e, padaryti du dalykus. Išklausysime komisijos ataskaitos apie įvykusias dėrybas, pasikeisime nuomonėmis dėl e, humanitarinių organizacijų. Situaciją pristatys mūsų pranešėja ponė Kempa. Ji papasakos apie tarp institucinės dėrybas su komisija ir taryba dėl Europos solidarumo korpuso humanitarnės krypties. Kaip žinote, komisija neseniai uh, E, pateik, pranešė, kad e, e, atsiranda tokia toks solidarumo kor, korpus, tokio solidarumo korpuso humanitarinė kryptis. Jis buvo įkurtas 2014-aisiais, remiantis 2014 straipsnio ES veikimo sutarties penktą dalimi. Naujasis pasiūlymas numato, kad Europos solidarumo korpus kurso nariai turės e, galimybę pasiūlyti daugiau jauniems žmonėms dalyvauti solidarumų grindžiamoje veikloje, bus išplėtota veiklos e, įvairovė bei geografinė apreptis, kad būtų galima e, užpildyti ne tik Europos, visuomenė Europos poreik, Europoje poreikius, bet ir atremti humanitarinius iššūkius ne ES valstybėse. Ir e, švietimo švietimo ir kultūros bei vystomojo bendradarbiavimo komitetai dėl, pagal savo kompetencijų sritis e, turi e, galimybę nagrinėti šį pasiūlymą, kaip numatyta darbo tvarkos taisyklės, taisyklėse. Trečiasis trišalio dialogo susitikimas įvyko e, praėjusiu metu gruodžio mėnesį. Ir e, Pirmą kartą tą mėnesį mūsų komitete šie klausimai buvo svarstyti politiniu lygmeniu. Pone Kempa, mūsų atstovė, išreiškė mūsų komiteto požiūrį ir e, ji akcentavo, kad pasiekta tech, pažangos techninių lygmenių, tačiau ji išsakė tam tikrą susirūpinimą. E, Prieš suteikdamas žodį ponai Kempai, norėčiau pasisveikinti su humanitarinių organizacijų atstovais, kurie, yra, kurie buvo pakviesti mūsų posėdį šiandien, kad išsakytų uh, E, savo nuomonę apie šią svarbę priemonę skirtą humanitariniai pagalbai. Ir daugiau nebetidėliojant, žodis poniai Kempai, dar ponui Šarlsui Giorensui dėl techninių pastabų. Nežinau, ar bus daug kalbėtojų iki pat 17.30. Galbūt galima būtų pasikviesti koordinatorius, kad jie susirinktų šiek tiek anksčiau ir kad koordinatorių posėdis pas, prasidėtų šiek tiek anksčiau, nes man atrodo, kad kitaip susidarys pertrauka. Uh, Suprantu, ką sakote, mm, jokių problemų čia neižvelgčiau, bet gavau informacijos, kad kai kurios frakcijos norėtų daugiau laiko iki posėdžio Bet iš tikrųjų manau, kad įmanoma būtų koordinatorių posėdį sušaukti anksčiau, jeigu tik sektoriatas e, surinktų visus dalyvius. Galėsime praeiti 15 minučių anksčiau tą posėdį. Puiku tame žodis poniai Kempai. Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti mūsų sekretoriatui už visą atliktą darbą. Bei šešėliniams pranešėjams ir jų komandoms. Jie pateikė pasiūlymus šiam solidarumo korpusui e, laikotarpį iki 2027. -ųjų. Norėčiau e, ypač pažymėti ponios Šoidrovos indėlį ir padėkoti už siekį ieškoti kompromisų ir bendradarbiavimą e, vadovavusiems šiam procesui. Norėčiau e, Jūs informuoti, kad buvo pritarta nemažam skaičiui kompromisinių pasiūlymų. E, visų pirma, dėl straipsnių, kuriuose aptariami principai, tai mums buvo labai svarbu. Tai principai, kuriais bus paremtas solidarumo korpusas. Po šešėlinių pranešėjų susitikimo nusprendėme neteikti šio e, straipsnio, bet įtraukti visus principus į dešimtąjį straipsnį. Ir Čia kalba eina apie humanitarinę pagalbą. Tačiau yra nemažai kitų dar svarstytinų klausimų. Pavyzdžiui, nuoroda į Europos konsensusą dėl humanitarinės pagalbos. Pagal atitinkamą reglamentą 2014 balandžio mėnesio 5.5 e, straipsnio pirmą dalį. E, mes reikalaujame, kad tas reglamentas būtų e, anuliuotas ir kad dvi programos, apie kurias eina kalba, būtų sulydytos į vieną. Toliau, moterų vaidmo humanitarinėje veikloje. Tai taip pat labai svarbu Europos solidarumo korpusui. Ir aktualiausias klausimas tai e, pasiūlytas amžiaus cenzas. Norėčiau išgirsti jūsų komentarus tą temą. Norėčiau taip pat jums priminti, kad komisija pasiūlė iš dviejų programų padaryti vieną. E, Europos solidarumo korpusas buvo įkurtas neseniai, tai e, jaunimui skirta priemonė. E, E, ir siūloma tą korpusą sujungti su, su, su, su e, Europos laisvanorių iniciatyva. Laisvanoriai dirba trečiosiuose šalise. Europos parlamentas gali ne, nepritarti tokiam siūlymui iš dviejų programų padaryti vieną. Kadangi E, viską reglamentuojantis reglamentas, mm, jo galiojimas nėra pribotas, jo ter, galiojimo datos, datos nėra, tas, jis, galėtų, jis, galio, jis galėtų galioti visą laiką. Toliau dėl minimalaus e, dalyvių e, amžiaus numatyta, kad e, E, dalyviai turi būti bent 18 metų, o šiuo metu 37 procentai visų dalyvių yra vyresni nei 30, o vienas trečdalis yra e, jaunes, vyresni nei 38 metų. Čia iškyla konfliktas. E, parlamentas, mūsų komitetas siūlytų tas programas e, sujungti ne tam, kad pritartų siūlymui sujungti ne tam, kad e, įtiktume komisijai, bet kad tai būtų naudinga dalyviams. Tačiau mūsų e, pritarimas siejamas su tam tikrais reikalavimais. Pavyzdžiui, minimalaus amžiaus apri, apribojimas. Mūsų patiktas pasiūlymas komisijai neprimtinas. Nevyriausybinės organizacijos teigia, kad e, jeigu būtų apribotas dalyvių amžius, tai, tai, tai sumažintų e, aktyvistų skaičių, aktyviai veikiančių šiose programuose skaičių žmonių, ypač tokių, kurie jau yra sukaupę tokio darbo patirties. Uh, Mes akcentuojame, kad solidarumo korpusas yra skirtas jauniems žmonėms. Tačiau nepamirškime, kad kalbame apie, čia apie būsimąjį Europos solidarumo korpusą, o ne apie dabartinį institutą. Būsimasis korpusas, kuris net jei vadinsis taip pat, nebus dabartinio Europos solidarumo korpuso, kuris e, atsirado praėjusiais metais tasa jeigu norime sujungti tas dvi institucijas, turi, turime suvokti, kad jos egzistuoja pagal e, skirtingą logiką. Ir todėl turime įsigilinti ir į veiklos rytis. Taip pat yra ir finansinių argumentų. Tačiau Europos solidarumo korpuso finansavimas e, kol kas dar nėra galutinai išspręstas. Tuo tarpu ši veikla finansuojama iš išorės politikos. E, išorės politikais skiriamų lėšų galime ir toliau taip e, daryti ateityje. Pasikalbėjome su kolegomis, kurie šiuo metu derasi dėl svarbiausio, e, svarbiausios priemonės šioje srityje, kaiminystės priemonės ir pasitiravome jų, ar būtų galimybė į kaiminystės priemonę įtraukti atitinkamas nuostatas, kad, e, kad lėšos ir, ir iš, iš, kad, kad fondai skirti šiai priemoniai būtų prieinamos ir, ir, ir kitoms programoms. Svarbiausia, kad kad e, fond, iš fondų būtų galima finansuoti bent 50 procentų savanorių, kurie prisijungtų prie humanitarinės skripties. Čia kalba eina apie E, didesnį skaičių vyresnių dalyvių. Po diskusijų po, e, trys frakcijos paremė tokį finansavimo modelį parlamente ir mes šią idėją pristatėme tarybai bei komisijai. Tai padarėme gruodžio, praėjusiu metu gruodžio 11. -ąją. Visos partijos žino mūsų poziciją, tačiau dar nesulaukime galutinio atsakymų. Atsižvelgianti tai, kad daugiametės finansavimo programos įsibėgėjimas vėluoja, taip pat dėl to, kad yra kai kurių neišspręstų politinių klausimų susijusių su kultūros ir dėvė komitetų kompetencijomis. Ir taip pat dėl to, kad egzistuoja išskirtinė mūsų komiteto kompetencija, ypač dėl dalies susijusios su humanitarinė pagalba. Taigi, atsižvelgiant į visą tai, buvo nuspręsta, kad, kad tarp institucinės dėrybos bus protestos Kroatijai perimus pirmininkavimą ir veikiausiai viskas, e, tas darbas toliau bus pratestas šių metų kovo mėnesį. Tikimės, kad bus pasiekta pažangos, bent jau jos, mums atrodo, kad jos galime tikėtis po trišalio dialogo susitikimo. Taip pat norėčiau pasidžiaugti nevyriausybinio organizacijų vaidmenių dėrybose ir noriu padėkoti joms už tai, kad dalyvauja šiame posėdėje. NVO dalyvavo ir mūsų šešėlinių pranešėjų susitikime praėjusiu metu lapkritį. Ir jų pateikti pasiūlymai ir pastabas buvo tikrai labai naudingi. Ačiū. Tai tiek būtų, pristatant e, darbą pastarųjų kelių mėnesių. Dėkuoju, paniai Kempai. Dabar kalbės e, Florencija von Haut. Ji yra iš e, švietimo ir kultūros direktorato e, skyriaus atsakingo už jaunimo reikalus. Dėkoju pirmininkė, dėkoju e, poniai Kempai už labai visapusišką ir įdomią apžvalgą. Šiandieną, žinoma, mes norėsime išgirsti ir iš čia dalyvaujančių organizacijų. Uh, jų nuomonės e, ir bandysime atsakyti mm, į jūsų klausimus dėl Europos solidarumo korpuso veiklos šiandieną ir paaiškinti, e, kokie pasirengimai ateičiai yra dabar daromi. Taigi esame pasirengę sureaguoti ir išklausyti. Dėkoju, matau, kad posėdėje dalyvauja e, kultūros komiteto e, pranešėja šiuo klausimu suteiksiu žodį jai. Dėkoju, ačiū už galimybę pasidalinti e, mūsų pozicijomis ir požiūriais. Džiaugiuosi galėdama kreiptis į Dėvę komitetą, puikiai bendradarbiaujame su pranešėja. E, Europos solidarumo korpuso klausimų ir su šešėliniais e, pranešėjais e, pereitų metų gruodžio mėnesį įvyko trečiasis e, trialogo posėdis, priminkaujant Suomijai. Dėl daugelio dalykų sutarėme, dėl, dėl kai kurių fundamentalių aspektų sutarė nesugebėjome. Tikiuosi, kad kruatijai priminkaujant galėsime tęsti trialogą ir pasieksime sutarimą. Pereitą savaitę Strasbūrė vykusioje konferencijoje mes paaiškinome, kad nesugebėjome trialogo posėdžiuose, nesugebėsime trilogę e, žengti į priekį, e, jeigu komisija neišspręs kai kurių klausimų. Visų pirma, nenumatys Europos parlamento įsitraukimo į sprendimų prieimimą, apsisprendžiant dėl programų. Taigi manome, kad e, turėtų būti taikoma Europos e, parlamento deleguotojo akto procedūra ir devė, ir kultūros e, komitetams. Tai yra bendras klausimas. Techninėme lygyje preliminariai sutarėme dėl daugelio praktinių aspektų susijusių su humanitarinė kryptim, parama dalyviams, e, dalyvavimo cenzo klausimai ir taip toliau. E, vienas klausimų, kuris lieka atviras, tai e, amžiaus riba humanitarniai krypčiai. Kaip jau buvo pasakyta ką tik, mes galvojame, kad tokios ribos neturi, neturi būti, tačiau komisija ir taryba galvoja, kad tokios uh, ribos reikia, nes Europos solidarumo korpusas tai jaunimo programa. Buvo jaunimo programa. Taigi ateityje galima būtų galvoti apie to amžiaus limito pakelimą iki 30, o galbūt 35 metų. Pamatysime, kaip vystysis dėrybos, bet aš ginsiu Europarlamento pagrindinę poziciją. Ta galiu Jums pažadėti. Dėkui. Labai ačiū. Dabar man regis išklausysime mūsų humanitarnių organizacijų atstovų pasisakymo. Pirmiausia, Raudonojo kryžiaus ES biuro atstovams e, žodis ponia Elys Pūmiai. Dėkuoju. Dėkui, kad pakvietėte mus šiandieną ES e, Raudonojo kryžiaus e, biuras atstovauja e, Raudonąjį kryžių ir Raudonąjį pusmenulį Europoje. Mes palaikome bendradarbiavimą tarp suinteresuotomis šalimis tiek ES, tiek ir už jos ribų. E, organizacija įkurta prieš 150 metų ir savanoriai e, tebelieka centrinė mūsų veiklos dalimi, padėdama žmonėms atsidūrusiuose rizikos situacijose be diskriminavimo. Tai paprastai veikiama vietose, ten, kur savanoriai pažįsta vietos situaciją, moka vietos kalbas ir taip toliau. E, jie taip pat gali e, atskirų e, didesnių ar mažesnių katastrofų atveju prisidėti prie žmonių mokymo. Kalbant apie mm, Europos e, paramos savanorių iniciatyvos ir Europos savanoriškas paramos korpuso apjungimus, tai e, pagrindiniai principai yra atspindėti Europos konsensuse dėl humanitarnės veiklos. Tokia veikla turi būti koordinuota, save papildoma ir turi e, paklusti veiksmingumo, atskaitomybės ir skaidrumo E, principams. Dar daugiau mes rekomenduojame, kad Europos savanorystės programos e, derintų savo e, veiklą pagal lokalizacijos darbo tvarkę. Taigi humanitarinė pagalba turi būti kuo arčiau prie vietos ir kuo labiau tarptautinė, kiek to reikia. Aš labai atsiprašau, sako pirmininkas, vertėjai prašo jūsų taip labai neskubėti, nes kyla problemų jūs išverčiant. ES savanorių pridėtinė vertė atsispindi padedant vietos visuomenėms ir paramai vietos pajėgumų stiprinimui vietos partnerių ir naudos gavėjų labui. Na ir žinoma, tai prisėda prie e, pačių savanorių asmenybių vystimosi. Savanoriai e, turi būti priimami atsižvelgiant jų e, specifines žinias ir įgūdžius. Ir jų vaidmuo neturėtų būti pakeisti nacionalinius pareigūnus ar vietos savanorius Europos e, savanorystės programos e, turėtų įtraukti įvairių amžių žmonės, demonstruojant kuo platesnį solidarumą. E, vietos savanorių įtraukimas yra nepaprastai svarbus, užtikrinant veiksmingumą ir e, visas programos turi būti vykdomas drauge su vietos savanoriais, panaudojant jų įgūdžius. Tai užtikrintų darbo veiksmingumą. Sąsajos su kitomis ES programomis, ar tai būtų humanitartė pagalba, ar kitoks bendradarbiavimas, taip pat turėtų būti vykdomas nuosekliai paremint savanorystę ir ES ir už jos ribų. Kaip aš jau minėjau, tarptautiniai savanoriai turi atnešti tuos įgūdžius ir kompetencijas, kurios e, nėra prieinamos nacionaliniu mastu. Vietiniai ekspertai čia neturėtų būti e, pakeičiami, jiems tik tai turi būti padedama e, remiantis katastro, rengiantis katastrofoms ir po katastrofų E, remiantis mūsų patirtimi dėl humanitarinių operacijų sudėtingumo ir sudėtingų sąlygų vietoje, e, sprendimai e, savanorystės, sprendimai turi būti daromi kiekvienu atveju atskirai, įtraukiant ES savanorius tik tai tada, jeigu jie nesukels papildomos naštos toms organizacijoms, kurios sprendžia tas problemas vietos lygių. Mes e, rekomenduojame taip pat į programą įtraukti interne, galimybės savanoriams veikti internetu, taip pademonstruojant solidarumą tame tarpe ir humanitarnėje veikloje tai prisidėtų prie vietos savanorių pajėgumų stiprinimo ir e, padidintų e, Europos piliečių dalyvaujančių programoje e, kvalifikaciją bei įgūdžius. Dėkui. So, uh, for, uh, present... Ačiū už šį pristatymą. Ir dabar žodis Karitas E, Europos padalinio atstovai. Pone Įsibaldi. Labą dieną, ačiū, kad pakvietėte išdėstyti savo poziciją ir mm, planus ateičiai. Dabartinė programa UAIT Volunteer ir patirtis su ją tęsiasi nuo 2004 metų. Čekai, Niderlandų gyventojai, vengrai. Vertėjai dėkoja iš anksto, jeigu neskaitysite arba skaitysite lietai. Taigi tiek tiesiogiai dalyvaujančios, tiek trečiosios valstybės turi savo e, karito organizacijų, e, jie kuria įvairius projektus ir į savo darbą įtraukia savanorius. Didžiulis patirties tinklas, vertinami projektai jų įgyvendinimo pusiaukelėje ir tai leidžia mus, mums atsižvelgti į, į įvairius dalykus, kuriuos dar norėtumėm atlikti. Labai didelė pridedamąją vertę pripažįstami yra savanoriai. Mes įsipareigojame laikytis humanitarinių principų, neutralumo ir nepriklausomybės tos organizacijos, kurios siunčia savanorius, taip pat turi pritarti šiems principams ir juos palaikyti. Net jeigu principai sukurti 2007 metais jie tebėl yra aktualūs, jie padeda apsaugoti savanorius ir taip pat tas bendruomenės, kurios siunčia juos arba juos priima. Žinoma, Kalbant apie savanorius, jie tikrai nepakeičia e, personalo, apmokamo personalo, tačiau tai yra tikra varomoji jėga ir padeda atlikti darbą. Tikrai net nėra e, abejonių, kad tai yra labai vertingas išteklis. Viso labo kelios savaitės, kelias savaitės trunka UAID e, volunteers apmokymo programos. Savanoriams reikia padėti, labai padėti, nes e, jie daugiausia dirba skubos, e, skubiose situacijose. Aišku, kad į skubę situaciją siunčiame E, savanorius, tačiau juos reikėtų siūsti, kol dar ta situacija neįvykusi arba kai ji jau yra įvykusi kovoti su pasiekmėmis. Mes labai nemažai kalbėjome apie e, galimybių paskirstimą, pasidalymą, pasidalymą gebėjimų pasidalymą. Vietiniai poreikiai e, yra tokie poreikiai, kuriuos reikia atsižvelgti. Vertėjai kartoja, kad tas tekstas yra labai perkrautas informacijos ir labai greitai skaitomas. Taigi techninės, profesinės galimybės, investicijos, viskas stiprina vietinės organizacijas, ypatingai jeigu to reikia ir jos pačios to paprašo. Vietinės, vietiniai gebėjimai yra dalyjamiesi tam, kad programa būtų tvari ir e, galėtų ilgai gyvuoti, reikėtų nustatyti griežtą nereikėtų nustatyti griežto amžiaus cenzo. Pavyzdžiui, jeigu negalėtumėm pasinaudotis vyresnių žmonių patirtimi, tai iš tiesų būtų didžiulis prie, nuostolis, jeigu jie negali veikti vietoje, tai galbūt jie galėtų bent jau dalintis savo patirtimi. Yra daug jau sukaupta patirties ir tos patirties tikrai nereikia švaistyti. Mes turime toliau kurti demokratinę, atsakingą ir dalyvaujančią Europą. Ačiū. Uh, so much. Ačiū. Ir toliau žodis momento iš Ispanijos, Vičente Besamontimes iš mobilizacijos ir e, ryšių departamento. Vale, ahora. Buenas tardes a todas y a todos. Sveiki. Norėčiau visų pirma padėkoti už kvietimą ir už galimybę pristatyti mūsų nuomonę ir perspektyvą vertinant šį projektą e, skirtos tik penkias minutės, pabandysiu apriepti viską, nes noriu tikrai daug papasakoti. E, savanorių iniciatyva, tai susijusi su pilietinė visuomenė e, nuo labai seno egzistuoja Europoje. Norėjome e, išplėtoti savanorystę, tačiau stigo humanitarnės savanorystės galimybės, paskutinio demens. Ir manau, kad su šiuo pasiūlymu tas svarbus matmuo ir dėmuo atsiranda. Savo pasisakymę aptarsiu keletą aspektų, kurie mums yra svarbus ir pradėsiu nuo sertifikavimo papasakosiu apie mūsų organizacijos struktūrą. E, turime kalbėti apie darbą, kurį turime vykdyti, tačiau kadangi e, galioja griežta e, organizacijų sertifikavimo tvarka, tik, tik labai geros organizacijos turi galimybę dalyvauti, tačiau dažnai mums tenka kai kalbame apie savanorius, jiems tenka savanoriams dirbti sudėtingose kampeliuose, sudėtingomis aplinkybėmis. Ir mąstant apie ateitį, norėčiau, kad būtų atkreiptas dėmesys į, į sertifikavimo procesą. Tai nes m, sukauptos patirties vertinimai ir išvados yra pozityvios. Uh, kad, kad, ne, kad ne, neprimtume tokių sprendimų, dėl ko pablogėtų situacija, dėl kurių gailėtumėmės toliau. Humanitarinis išsilavinimas, humanitariniai mokymai. Kalbu apie e, žmonės, apie e, žmonės kurie, e, vykdo, savo, kurie užsima savanorystę už es ribų ir ta patirtis yra labai teigiama. Ir tie dalyviai sako, kad ta patirtis yra labai e, įkvepianti, ir, nes dalyviai teigia, kad ta patirtis, kurią, kurią jie sukaupė dalyvaudami, užsimdami savanorystį, yra tikrai juos labai praturtinanti ir pozityvi. Ir dar vienas dalykas, ko nereikėtų e, pamiršti, tai e, aktyvus pilietiškumas ir mokymai apie tokią savanorystę. Tie, tie, tie žmonės tampa savotiški pilietinės visuomenės ambasadoriai. Kaip jau sakiau, kai kuriais atvejais jie, jie dirba tikrai labai sudėting, sudėtingomis sąlygomis. E, toliau, e, tų e, ž, žmonės, kurie e, jie gauna tą reikalingą išsilavinimą, būtent to išsilavinimo dėka ir gali toliau vystyti savo veiklą. Tai susiję ir su e, organizacijų sertifikavimu. E, kaip sakė kolegė iš Raudonojo vieš... Žinojo, kryčios organizacijos savanorystė nėra viso etato darbas. E, apie tai geriausiai tikriausiai žino patys savanoriai. E, savanoriai turi galimybę pamatyti tokią realybę, kurie kurios nebūtų įmanoma pamatyti ir pasiekti, jeigu nedirbtume su vietos, vietoje veikiančiomis organizacijomis. Ir kai tie žmonės grįžta į Europą, jie veikia kaip, jie iššaukia grandininę reakciją, jie įskleidžia informaciją apie tai, ką pamatė ir ką išgyveno. Uh, Galiu papasakoti konkretų atvejį apie žmogų, kuris dalyvavo, kuris užsiemė tokią veiklą. Tas žmogus buvo daugiau nei 30 metų. Iš tikrųjų, daug vyresnis nei 60, 30 metų buvo jau išėjęs į pensiją. Ir tas e, ta, ta žmogus labai aktyviai vykdė veiklą šalyje, kur išgyvena konfliktą. Taigi būtų gerai, kad tokių uh, kad mm, tokių galimybių neužkirstume, nes buvo diskusija dėl amžiaus. Tie žmonės, kurie kreipiasi į mus ir kurie pareiškia norą dalyvauti įvose iniciatyvose, būtų gerai, kad e, e, žmonės ir vyresniai 30 metų galėtų dalyvauti. Tačiau gerokai vyresni savanoriai. Kai sakome, vyresni 30, ta, ta savoka yra plati labai. E, ir tie, jeigu dirba žmonės iki 30 metų ir vyresni 30 metų drauge, tai labai taip pat vertingas, vertinga patirtis jiems. Taip pat reikėtų netimti tokios galimybės vien dėl amžiaus kriterijaus. Manau, kad čia tikrai būtų meškos paslauga šiai iniciatyvai. Ir prieš užbaigdamas norėčiau uh, pasakyti štai, kad yra daugybė projektų ir programų susijusių su Europos, pamatinė, susijusių su Europos pamatinėmis vertybėmis. Ir tai yra vienas iš tokių projektų. Ir reikėtų, kad tas e, humanitarinė kritų solidarumo korpuso savanorystės būtų paremta, nes tai labai svarbu. Uh, thank you. Uh, we have one more. Ačiū. Dar vienas atstovas ir iš nevyriausybinės organizacijos Inge House. Dar nėra čia ir manau, kad turėtume pa, m, mm, tą galimybę sutikti, kai tas žmogus pasirodys mūsų posėdėje. Dabar galimybė nariams užduoti klausimų, jeigu tokių turėtų, prašau. Ah, Mažarino, eh, SD. Okay. Mažarino, Sosdemų frakcija. Na, daugiau ne klausimas, o komentaras komisijai. Man atrodo, kad organizacijos sutarė dėl tos kritikos, kuri e, yra girdima būtent dėl amžiaus apribojimų. Mes visi sutinkame su pagrindiniais principais, tačiau tai yra tarsi Gordijos, Gordijaus mazgas, kurį reikėtų perkirsti, kažkaip tai paieškoti sprendimų. Kalbant apie amžių, reikėtų dar labiau užakcentuoti šias problemas Ir kaip jau minėjau, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, ką konkrečiai mums sako organizacijos. Jos sako, kad kompetencija, patirtis ir keitimasis patirtimi tarptų E, e, savanorių yra iš tiesų didžiulė vertybė ir tikrai negali būti tie dalykai ribojami jokio amžiaus. Man įdomu, kaip egzistuojančios organizacijos traktuoja santykius su pilietinės visuomenės organizacijomis, kurios veikia vietoje ir kaip yra pasinaudojama dabar progomis tuos santykius vystyti, kaip numatoma tuos santykius vystyti toliau. Turiu galvoje būtent santykius tarp programuose dalyvaujančių savanorių ir organizacijų, kurios veikia. Čia yra labai svarbus aspektas, kurį reikėtų išsinagrinėti giliau. Dėkoju e, su pono Mažarino mintimi. Aš visiškai sutinku. Būtent į tai e, mūsų ateities darbe suteiksime daugiau, e, suteiksime daugiau dėmesio. Dabar steiksiu žodį kolegijai iš uh, kitos nevyriausybinės organizacijos e, iš e, Italijos e, We World GVC Stefanija Pičinelį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad mes esame viena iš pirmųjų nevyriausybinio organizacijų, kur, kuri buvo sertifikuota pagal ES paramos savanorių programą. E, esame skaupę daug gerosios patirties ir akcentuojame tai, kad esame NVO dirbanti vistamajame bendradarbiajame ir e, humanitarinės pagalbos rytyje 25 pasaulio valstybėse, tiek Latino Amerikoje, Azijoje, Afrikoje. E, susidurime su dideliais iššūkiais ir esame patyrę, kad yra labai daug jaunų ir nebūtinai jaunų žmonių, kurie nori paremti mūsų programą ir paremti tam tikras šalis e, ir jų gyventojus, kuriems reikia tos paramos. Šiuo metu turime apie tūkstantį prašymų dalyvauti savanorystės programuose užpildyti ten vakancijas. Taigi e, maždaug tūkstantis pretenduoja į 50 ar 60 e, laisvų vietų. Taigi e, kalba eina ir apie jaunus, bet taip pat ir apie nejaunus žmonės ir taip pat net ir pensijoje esančius kurie gali prisidėti savo profesinėmis žiniomis ir paremti tas programas. Aš todėl galvoju, kad ES turėtų pasinaudoti tais e, savo piliečių solidarumo pareiškimais. Kalbant apie mūsų e, kitą patirtį, tai e, mes organizacija, esame organizacija, kuri siunčia savanorius, bet taip pat ir priima savanorius. Turime savo biurus kitose šalyse ir taip pat ir savo teritorijoje ir stengiame sertifikuoti e, tuos biurus bei dirbančius ten savanorius E, mes e, sertifikuojame taip pat ir tuos žmonės, kurie dirba e, šalise, kurias ištinka kokias nors katastrofos ir dėja to būna vis labiau, daugiau ir daugiau. Ir tai prisėda prie mūsų vietos partnerių bei mūsų pačių pajėgumų stiprinimo. E, tokiu būdu priimančiems savanoriams suteikime daugiau patirties, galimybių veikti savo bendruomenių labui. Taigi galvotume, e, kad e, būtent į tai būtų labai svarbu atsižvelgti. Svarbu kalbėti apie savanorystę ir ES, ir už jos ribų, kai kalbame apie humanitarnę pagalbą šalyse, kur e, gaivalinės nelaimės e, pasikartoja dažniau, susidurime su dideliais iššūkiais. Mes turime pasirenkti ir renktis tokiems e, atvejams, bet taip pat ir vietos savanoriai turi būti pakankamai parengti. Ir mes turime pasinaudoti tą bandomąją stadiją, Mes žinome, kad e, ši programa prasidėjo 2014 metais, pirmieji savanoriai nuvyko į vietas 16 e, metų pabaigoje, taigi ši iniciatyva, ES paramos savanorių iniciatyva, yra sąlygiškai nauja. Bet reikia pasinaudoti jau sukauptą patirtimi e, ir ypatingai kalbant apie E, programos humanitarinę kryptį, e, ją reikėtų išlaikyti ir akcentuoti. E, humanitarnės pagalbos negali būti, jeigu ji nesirime tam tikrais principais. Mes negalime pusinė humanitarnė pagalba arba tai principinė pagalba arba tai jau nebe humanitarinė pagalba. Na, o pagrindinis humanitarnės pagalbos principas yra nedaryti žalos. E, Taigi savo paramą mes e, neturime padaryti žalos e, žmonėms, kurie jau ir taip kenčia. Tad tiek iš mano pusės. Dėkoju e, už pasisakymą. Suteiksiu žodį dabar komisijai, jeigu ji norėtų ką nors pridurti. Dėkoju ir labai ačiū organizacijoms už labai aiškius pristatymus, prisistatymus e, e, per trumpą penkių minučių laiką kiekvienai. Iš mūsų pusės, žinoma, šiuo metu mes nenusteikę vesti dėrybas, todėl galbūt tik trumpai pakomentuosime e, tą pasiūlymą, kokį pateikėme, kodėl yra jis toks, koks yra, susitelkdami ties jums e, svarbiausiais dalykais. Europos solidarumo e, fondas remiasi dviem sutarties straipsniais 165 ir 114 Mes stengiamės sustelti ties jaunais žmonėmis ir, ir piliečių visuomenę, įtraukti juos į visuomenės gyvenimą ir remiantis Europos e, savanorystės tarnybų patirtimi E, mes šią programą formavome būtent jauniems žmonėms, kad e, jie galėtų mokytis, e, turėtų daugiau galimybių prisidėti prie viešojo gėrio, bet taip pat ir įgyti naujų įgūdžių ir žinių. Aš suprantu, ką Jūs sakėte apie savanorystės pridedamąją vertę. E, iš tikrųjų, e, tai yra labai svarbu. Mes e, turime panašią kokybės ženklinimo sistemą arba sertifikavimo sistemą, kurią ir jūs minėjote. Na ir labai trumpai, kodėl pasirinkome 30 metų amžiaus ribą tai e, bent jau e, iš, iš, iš, žvelgiant iš solidarumo korpuso požiūrio taško, tai yra kitų programų, tokių kaip Erasmusas ir e, kitų praktika, leisti dalyvauti žmonėms, taip sakant, perėjime nes e, iki 15 metų absoliuti dauguma jų dar kol kas yra e, mokymosi stadijoje, e, o vėlesniam amžiui iki 25 dauguma iš jų jau baigia mokslus ir pereina į darbo rinką. Ir tada mes matome tą likusi laiko tarpą kaip galimybė pereiti iš jaunystės į suaugusiųjų gyvenimą. E, kalbant apie patirtį, tai žinoma, e, mums labai svarbu, kad jų gebėjimai stiprėtų, kad jie galėtų mokytis, e, pasimokyti iš patirties. Europos solidarumo korpuse mes ne tik tai siunčia jaunus žmonės į stažuotės, kad jie galėtų uh, išmokti, persijimti e, naujais aukštaisiais standartais, bet taip pat organizuojame ir e, asmeninės paramos priemonės, e, dirbdami drauge su kitomis organizacijomis vietose. Taigi čia tokia pastaba konkrečiai sureaguojant į jūsų išsakytas mintis. Kalbant apie pasirengimus, mes jau pradėjome konsultuotis su jumis, kai kurie galbūt dalyvavo rugsėjo mėnesį suinteresuotųjų šalių susitikime, kur mes teikėme savo pasiūlymus ir bandėme išklausyti jūsų nuomonės apie ateities darbus ir kaip geriau būtų galima tuos procesus e, įtakoti. Panaši sesija buvo surenkta ir e, e, sausio mėnesį, kur mes bandome atrasti sąsajas tarp Erasmus ir Europos solidarumo korpuso. Ir e, galvojame, kad kitas suinteresuotųjų e, šalių susitikimas galėtų būti suorganizuotas kovo pabaigoje. Na ir iš kolegų Aš suprantu, kad e, balandžio mėnesį įvyks e, dar vienas sustikimas, kuris sukvies organizacijas, kurios tiek priima savanorius, tiek ir siunčia savanorius. Visą tai, e, savime sprantama, turi prisidėti prie programos sėkmės, aišku, viskas priklausys nuo reglamento. A, E, dėrybos dėl kurio, kaip jūs žinote, tęsis e, kovo pabaigoje. Aš e, turiu čia kolegę iš ECO generalinio direktorato. Gal, jeigu norėsite, galėsite paprašyti papildomų pastabų. Tistai. Ačiū. Ar nariai turėtų klausimų? Ar norėtų ką nors pridurti? Jei ne, tuomet Žodis baigiamosioms išvadoms Beatai Kempai. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za tą. Ponios ir ponai, pirmininkė, ačiū už e, šį e, pasikeitimą nuomonėmis. Pasižymėjau kai ką, noriu dar kartą padėkoti sekretoriatui ir poniai Šoidrovai ir noriu e, patikinti, kad e, mūsų bendradarbiavimas yra tikrai geras, noriu pasidžiaugti e, ta, tuo, kokia, kokia, kokiame klimate vyksta tas darbas. Taip pat noriu padėkoti nevyriausybinio organizacijų atstov, atstovams jūsų mintis e, dėl šių dviejų klausimų yra mm, labai svarbus, labai svarbios ir amžiaus riba dalyvių dalyvaujančių humanitarinėje solidarumo korpuso kryptyje e, yra tema, dėl kurios sutarėme, reikia tą amžių padidinti. O finans, finansavimo klausimų tikimės, tikiuosi, kad ateityje parengsime gerų kompromisų, nes neblagų jau parengta ir taip pat norim palinkėti visokiojopos sėkmės ateityje. Pirmininkas, ačiū. Puiku ir baigiame šio klausimo nagrinėjimą. Toliau kitas klausimas. Pagal darbo tvarkė 16 klausimas, klausimų valanda. Nepatikta jokių klausimų, tuomet 17 klausimas, kiti klausimai, ar kas nors nori iškelti kokį nors klausimą. Pagal šį darbo tvarkės punktą ne, ačiū, tuomet turiu informuoti apie kitus numatytus posėdžius. Kitas Dabar šis e, jau šiandienos susitikimą baigsime, o koordinatorių posėdis prasidės 17.15. Sutarėme dėl to laiko, e, nes ateis tuomet visi koordinatoriai. Anksčiau nenorėčiau pradėti. 17.15 prasidės koordinatorių posėdis, o šiandienos komiteto posėdis baigiamas.